Good uh, afternoon, early evening. Labai diena arba labas vakaras. Prašyčiau visus esančius salėje susėsti į savo vietas. Norėčiau pasveikinti visus nacionalinių parlamentų atstovus, o taip pat žinoma ir Europos parlamento narius. Taip pat e, sveikinu ir Damir Matelian, jisai sėdi į, iš dešinės, o jums atrodo, kad iš kairės. Tai aš e, Kroatijos parlamento e, regioninio regionų plėtros ir ES fondų e, komiteto vicepirmininką, jisai kartu su manim pirmininkaus ir užbaigs mūsų parlamentinio komiteto posėdį šiandien. Taip pat e, sveikinu Jotkalnijos parlamento atstovus, kurie dalyvauja mūsų nuomonių keitimėse. Kaip žinote, mes šiandien norėtume aptarti, kaip užtikrinti, kad ES biudžetas pagal kitą BFP 21-27 e, metų tiktų kovoti su globaliais iššūkiais. Tai tikrai labai svarbus klausimas, kaip jūs tikriausiai žinote. Na, nebent jeigu jūs pastarasis porą dienų Marsė sėdėjot, tai tikrai yra pagrindinė tema. Europos tarybos pirmininkas Charles Michel paskelbė naują DFP pasiūlymo paskutinę versiją praėjusiu penktadienį specialusis Europos tarybos posėdis vyks kitą ketvirtadienį, tai yra už poros dienų, apie DFP ir kitus susijusius klausimus. Taigi mūsų diskusija vyksta tuomet, kai vyksta kartu ir intensyvios tarp institucinės diskusijos, taigi geresnio laiko mūsų pasikeitimų nuomonėmis ir nesugalvosi. Visų pirma, norėčiau priminti, kad per Europos rinkimus praėjusiais metais Piliečiai norėjo, kad ES išlaikytų ir toliau kovotų su tais iššūkiais, su kuriais susiduria ES ir pasaulis. Na, mes negalim žmonių nuvilti. Žmonės tikisi, kad Europa kovos su klimato kaita ir kad komisija parengs savo naująjį žalį susitarimą ir teisingo perėjimo mechanizmą, kad paskelbsim naują klimato požiūrį neutralią ekonomiką iki 2050 metų Na ir reikia užtikrinti, kad e, lėšos skirtos tam tikslui nebūtų atimtos iš kitų programų, kaip pavyzdžiui, Horizontas Europa, e, Žemės ūkio Erasmus, plus, na, tai to tai negalim, pri, tam negalim pritarti, tai yra visiškai nepriimtina, tai negalim atimti iš vieno ir atiduoti kitam. Na, kiti globalūs iššūkiai yra taip pat e, labai svarbus, pavyzdžiui, e, skaitinė revoliucija, nedarbas, e, ekonominės struktūros, migracijos traudimas ir geopolitinis nestabilumas. Tačiau skaičiai, kurie yra pateikti ir vėlgi Mišelė pasiūlyme, yra nuvilintis, jie nuvilia Europos parlamentą. Pasiūlymas yra tikrai nepasiekintis to, kas yra reikalinga ir e, Europos piliečiai nusipelnė turėtų rimtą ir realistinį biudžetą, kurio pagalba būtų galima kovoti su dabarniais iššūkiais. Na, noriu tik tai pasakyti, kad šiame pasiūlyme visas e, siūlomas e, BNP lygis bus ženkliai žemesnis negu dabartinis 27 valstybėms narėms, nepaisant papildomų atsakomybių, papildomų lūkesčių ir septynių metų ekonominio augimo. Tuo pačiu metu tai, kaip finansuojamas es biudžetas, turėtų būti tas būdas modernizuotas. Nors savo išteklių sistema yra išskirtinai paremta nacionaliniais indėliais, nacionalinių pajamų e, sąskaita. Yra galimybė visą tai reformuoti veiksmingai ir konstruktyviai. Aš noriu pabrėžti, kad siūlomi pakeitimai Šarl Mišelių pasiūlyme ir iš tikrųjų šio požiūriu tai yra atradimas. Na, pirmą kartą per daugiau kaip 40 metų naujosios nusavųjų išteklių kategorijos bus įvestos. Tačiau šiuo metu tai yra simbolinis žingsnis negu m, tikrai rimtas pakeitimas ir sugrįžinimai turėtų būti užtikrinti, kad būtų užtikrintas didesnis teisingumas ir skaidrumas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šitie naujieji nuosavį ištekliai nėra iš tikrųjų europiniai mokesčiai, bet nuosavų išteklių sistema ir toliau bus grindžiama teisinių požinių privalomų pajamų pasidalinimo sustarimų su valstybėmis narėmis. Ir turėtų remtis nuo savo išteklių sprendimų, kurį ratifikuos nacionaliniai parlamentai ir jie išlaikys nepriklausomybę finansų srityje. Na, viskas yra Europa ir kaip mes galim padaryti e, skirtumams išvelgiant į kitus, e, kitas megagalybės, kurias matom šalia pasaulyje. Na, Europa tai toksai e, na, svertų sistema nacionalinėms ekonomikoms, kad jos galėtų įveikti nepaprastai svarbus iššūkius, su kuriais susidurėm, tai yra skatinti konkurencingumą ir mes norim šalių viduje ir parlamentas nori, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai. Na, yra e, tokios ekonomikos, kur didumas, dydis yra privalumas, o ne trūkumas. Ir Europa nepakeis nacionalinių parlamentų ir jų suverenumo. Europos biudžetas e, yra investicinis biudžetas, kiekviena šalis gauna naudą iš tos pridėtinės vertės, kurią sukuria šis biudžetas, netgi jeigu taip, taip vadinami tie didieji e, donorai. Na ir e, tuo atsisakydamas Europos šalis atsisako savo vertybių. Na, tarybos posėdžiuose išgirtos nuomonės nebūtinai yra tos nuomonės, kuriuoms pritarė nacionalinių parlamentų nariai. Dėl to aš norėčiau keistis nuomonėmis su jumis, kadangi jūs esate piliečių atstovai nacionalinių ir europinių lygmenių. Taigi, kaip galime užtikrinti, kad ES biudžetas galėtų padėti nacionalinėms ir ES ekonomikoms e, įveikti daugelį e, globalių iššūkių, kuriuos mes patiriam dabar ir patirsim ateityje. Na, prieš pradedant mūsų diskusijas, aš norėčiau tarti keletą žodžių dėl tvarkos, dėl procedūros, mm, kurios reikėtų laikytis, nes kitu atveju mes pritrūksim laiko. E, kaip bus suteikiamas žodis? Taip. E, pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kad kaip visuomet mes tenksimės daryti viską, ką galima, kad kaip įmanoma daugiau dalyvių galėtų išsakyti savo nuomonės. Kadangi yra labai daug dalyvių, e, labai prašyčiau, supraskite visus, kad, mm, reik, kad mes tikrai pirmininkaujantis tenksimės laikytis e, laiko limito ir tikriausiai, ko gero, nebus įmanoma, kad visi pasisakytų šiandien. Dėl to aš labai prašau e, pasisakyti neilgiau kaip dvi minutės, jūs matysite laikrodį ekrane ir žiūrėsim, kaip vyks diskusijos, tai galbūt reikės keisti šitą laiką. Ant stalo matysite korteles ir pakėlę jas galėsite nurodyti, kad jūs prašot žodžio. Jeigu iš tikrųjų norėtumėte pasisakyti, tai tuomet reikia už, uh, užpildyti lentelę ir paduoti ją atvarkdariams, kurie yra salėje. Tas pats galioja ir uh, parlamento nariams, Europos parlamento nariams ir nacionalinių parlamentų nariams. Na, apskritai mes tenksimės padalinti tą kalbėjimo laiką pagal tokią formulę, kad du nacionalinių parlamento atstovai, o paskui vienas Europos parlamento atstovas ir taip toliau. Na, o dabar aš e, su džiugsmu perdodu žodį e, ponai Matelijan ir Norėčiau, kad jis toliau pirmininkautų, pono Matelė. Dėkui, ponė pirmininkė. Taigi, sesijos pradžioje turim šešis kalbėtojus arba tos, kurie pristatys savo pasisakymus. Pirmiausia, Jan Olbricht, DNP e, kopranešėjas. Taip pat, e, taigi dabar, ponė Olbricht, žodis jums, bet tik penkias minutės. But... Penkios minutės parlamente tai labai neblogas laikas. Ačiū už galimybę pasikalbėti su jumis, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, pasidalinti patirtimi. Ir noriu pasakyti, kad daugiametė finansinė programa sudaryta iš kelių elementų, kuriuos labai svarbu suprasti visus kaip visumą, negalima kalbėti apie vieną kažkurį iš jų atskirai. Kaip minėjo mūsų pirmininkas, pradedame diskutuoti nuo to reglamento, kokie yra pagrindiniai politiniai prioritetai, kuriuos finansuosime, kokios politikos sritys, kokie yra vidaus mechanizmai sudarant biudžetą ir kaip tas biudžetas veiks. Tai vienas aspektas, kitas aspektas yra nuosavi ištekliai, apie kuriuos tikrai dar kalbėsime. Trečias dalykas tai yra tie daugiau nei 40 reglamentų, kurie susiję su įvairiomis programomis, Horizontas 2020 ir visokiam kitokiam programom. Ir ketvirtas - teisinės viršienybės principas. Taigi, pirmą dalyką sprendžiame Europos vadovų tarybos vieningų sprendimų ir tam turi pritarti parlamentas. Antrasis elementas, kolegos dar paaiškins, tai yra nuosavų išteklių klausimas. Čia yra kita procedūra taikoma. Reglamentai, skirtingų politikos ryčių reglamentai yra nustatomi ir sudaromi bendro sprendimo procedūros metu. Ir komisija dabar kaip tik pasiūlė naują reglamentą dėl teisinės viršinybės principo ir apie tai bus taip pat kalbama. Ir daugiametė finansinė programa buvusioje kadencijoje jau buvo svarstyta. Mes esam pasiūlę savo viziją, kiek reikėtų ES pinigų, atsižvelgiant į Brexit atsižvelgiant į naujus prioritetus, kurie yra nustatyti, ir atsižvelgiant į tai, kad mes norime tokios ES, kuri išlaikytų tą patį lygmenį, finansavimo lygmenį, net ir išstojus Didžiai Britanijai. Be Britų visiems aišku, kad atsivėrė tam tikra finansinė spraga, kurią reikės kažkaip užpildyti, jeigu norime, kad ES laikytųsi tame pačiame finansavimo lygmenyje kaip tą spragą užpildyti. Arba valstybės narės turi mokyti, įmokėti daugiau, arba mes turime gauti nuosavus išteklius, arba mes turime apriboti kažkokias politikos rytis. Tai yra tikra politinė diskusija, ko mes norime iš ES. Ar mes norime, kad ES būtų tokia, kokia yra dabar. Tai reiškia, kad reikės didinti finansavimą dėl to, kad breksitas įvyko, ar mes norime susilpninti ES, sumažinti jos finansavimo apimtis. Europos vadovų tarybos pirmininkas po dvišalių susitarimų. Tai nebuvo jo idėja, tai buvo dvišalių susitarimų rezultatas. E, taigi po tų dvišalių dėrybų jis pateikė savo pasiūlymą. Ir tas pasiūlymas yra mažinti ES finansavimą ir mažinti mūsų tikslus ir mūsų politikos, siaurinti politikos rytis. Mūsų kaip dėrybininkų pozicija yra atmesti tokį požiūrį. Mes manome, kad ES veiklos apribojimai ir sumažinimai nėra geras dalykas. Aišku, galima kalbėti apie atskiras programas. Bet ką reiškia biudžeto mažinimas apskritai? Jis reiškia, kad kiekviena konkreti programa nebus finansuojama tuo mastu, koks buvo lygi šiol. Taigi mes kalbam ne apie kažkokius abstrakčius skaičius, bet mes kalbam apie konkrečių politikos ryčių sumažinimą. 50 procentų sumažinimas gynyboje, pasienio apsauga 20 procentų, sanglaudos fondai taip pat mažinami ir taip toliau ir taip toliau. Todėl mūsų dabartinė pozicija yra visiškai aiški. Parlamentas mėgins, žinoma, bendradarbiauti su visais pranešėjais ir parengti vieningą poziciją. Ir me, mūsų pozicija bus uh, derinama su visomis frakcijomis. Dabar parlamento pozicija yra tikrai stipri ir mes ginsime ES tikslus, ES ambiciją, ES veiksnumą. Šioje dėrybinėje situacijoje mūsų atsakymas tam pasiūlymui yra ne. Dėkojame ponui Olbricht. Ačiū, kad laikytės kalbėjimo laiko jums skirto. Dabar suteiksiu žodį poniai Margaritai Markuš. Prašau, ponė. Dėkoju. Aš kalbėsiu portugalų kalbą. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį į tai, kokie svarbus yra mūsų tokio pobūdžio susitikimai. Mes norim pasidalinti nuomonėmis, norime, kad Europos parlamentas kalbėtųsi su nacionaliniais parlamentais. Ta sakiau, ką tik tai kalbėdama plenarinio posėdžio salėje. Ir kažkada aš pati buvau tokia nacionalinio parlamento atstovė. Ir iš to laiko dar atsimenu, kokie svarbus buvo man tie susitikimai, o ypač dabar, kai kalbam apie ilgametę finansinę programą. Iš to, ką pasakė ponas Olbricht, kuris yra pra, ko pranešėjas, matome, kad padėtis nėra tokia paprasta. Netgi greičiau būtų galima ją apibūdinti kaip sudėtinga. Europos parlamento pozicija yra tokia, kokia yra ir ją dabar mes turime išaiškinti visiems. Žinoma, mes tikrai nenorime tarp institucinės krizės dar pačioje, pračioje, pačioje pradžioje mūsų mandato ir mūsų e, laikotarpio. Nereikia krizės nei komisijai, nei kitiems. Tačiau šitos diskusijos tikrai labai svarbios jau vien todėl, kad reikia kažkaip susigražinti piliečių pasitikėjimą ES. Tai yra vienas iš didžiųjų mūsų iššūkių. Europos parlamentas visomis išgalėmis stengiasi šio tikslo siekti ir mes tikrai esame vieningi jo siekdami. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną laišką, pasira, kurį parengė keturių frakcijų vadovai praėjusią savaitę. Jame taip pat kalbama apie piliečių lūkesčių patenkinimą. Mes buvome išrinkti piliečių. Piliečiai iš mūsų daug tikisi ir mes tą suvokėme. Mes suvokėme, kokie yra svarbiausi piliečių rūpeščiai. Tai yra kova su klimato kaita, Tai viena iš temų, kuri piliečiams yra viena iš svarbiausių. Mes matėme tą rinkimų kampanijos įvairiose valstybėse metu. Pereimas prie kitokios ekonomikos turi būti teisingas, jis neturi palikti nieko nuo šalyje ir neturi sukurti dar didesnių ar naujų nelygybių. Šita tema ES rink, parlamento rinkimuose taip pat buvo nuolat minima. Dar viena tema - konvergencija ir ES sanglauda. Mėginome įtraukti jaunimą į politiką, ja, jaunimui geriau išaiškinti, kokie yra ES tikslai ir tų tikslų siekiame ir toliau. Bet tam, kad mes jų galėtume siekti, mes sie turime turėti ir pakankamą biudžetą, o dabar jis toks nėra. Susidaro įspūdis, kad ES valstybių vadovai, komisijos atstovai ir komisijos pirmininkai ir ES vadovų tarybos pirmininkas, visi jie kalbėdami apie ambicingus tikslus, iš esmės pritarė Europos parlamento prioritetams, bet kai ateina reikalas prie skaičių ir biudžeto, tai jie lūkesčių nebepatenkina savo, tik savo įvardymais ir tai skaičiais, kuriuos jie siūlo. Tai reiškia, kad mes to pasiūlymo, kuris dabar yra pateiktas, priimti negalime. Be jokios abejonės. Mums labai svarbu, kad piliečiai ir toliau dalyvautų diskusijoje. Mes turime juos ir toliau įtraukti į tą diskusiją ir to sieksime. O biudžetą galima sustiprinti nuo savomis lėšomis. Ir taip galima įgyvendinti mūsų tikslus kova su klimato kaita. Mes galėtume įvesti plastiko mokestį, galėtume apmokestinti anglės dvideginio išmetalus. Tai sutampa ir su mūsų politiniais tikslais, bet yra dar ir kitų būdų gauti nuosavų lėšų. Finansinių transakcijų mokestis galėtų būti taikomas vidaus rinkoje arba mokestis susijęs su elektroninėmis paslaugomis. Čia tiesiog reikia nuoseklaus veikimo sutelkto veikimo ir pasieksime, kad nuosavi ištekliai taptų būdų įgyvendinti politinius tikslus. Norime tokio biudžeto artimiausiems metams nuo 21-ųjų, kuris atitiktų mūsų lūkesčius ir ne bet kokią kainą. Ačiū. Dėkojame, poniai Markės. Jūs kalbėjote šiek tiek ilgiau, bet nieko baisaus. Toliau pasisakys ponas Jose Manuel Fernandes. Jis yra nuosavų išteklių pranešimo rengėjas. Prašau. Eh, Na, turim nedidelį biudžetą, o su nedideliu biudžetu norim padaryti viską. Yra biudžetas turi didelę pridėtinę vertę. Ir visą laiką kartojama, kad visos institucijos, visa ES administracija nori šimtaprocentinio biudžeto, 93 tai procentų tai yra investicijos. Ir Europoje matome, kad yra jau politiška, mes norim gyventi tikslus kurie yra platus ir mums nereikia daugiau pinigų negu tie, kiek skiria kiekviena valstybė narė. Na, mes norim tos vadinamos senosios politikos. Tai yra klaida, tai yra tradicinė politika, kuri yra nesena, bet ir moderniška, kaip sanglaudos politika arba bendro žemės ūkio politika. Yra nauji iššūkiai ir reikia juos veikti. O tam turime biudžetą, kur 95, 85 procentai yra iš valstybių narių. Tai yra BNP ir tik tai 15 procentų e, yra iš, e, iš, iš muitų, taigi reikia e, stengtis išvengti to susigražinimo, kad kiekvienas sako, aš noriu susigražinti savo pinigus. Ir kiekvienas ministras to nori, bet reikia kitą dalyką pasakyti, kad Vokietija ir Prancūzija dviese kartu garantuoja 38 procentus iš išteklių, bet tai yra dvi šalis, e, garantuoja 28 procentus visų išteklių. Tai, na, tikrai reikia baigti tuos didžiuosius donorus ir didžiuosius naudos gavėjus. Ir reikia pasakyti teisybę piliečiams, o įrodymas tai yra tas tyrimas, kur kiekviena valstybė narė, jeigu net ir nieko negautų iš biudžeto, vis tiek jinai gauna didžiulę naudą vien dėl to, kad e, naudojasi bendraja vidinė rinka. Ir tą įgauna. Be to yra e, e, valstybės narės, kurios gauna susigražinimą, tą kompensaciją. Tai tikrai kompensacija prie kompensacijos. Tik reikėtų žiūrėti ir pajamų klausimą ir mes neturim stebuklingų skaičių, jie nenukrinta iš dangaus 1,3 BNP, procentai BNP e, skiriama biudžetui. Na, iš principo, tai aš manau, kad mes visi sutinkame, kas nemoka, tas turi sumokėti. Tai mes sutinkam, kad didžiosios skaitmeninės įmonės turi mokėti. Ir tai yra pasiūlymas ant stalo. Šalmišel pasiūlymas, kai dėl nusavųjų išteklių eina teisinga kryptimi, e, priešingai e, negu nuo e, DFP. Einama tinkama kryptimi, nes norime įvesti mokestį plastikui, taip pat į tas mokestį ir taip pat galimybę per laiką nuo 21 iki 27 metų užtikrinti naujus nuosavosius išteklius. Kaip aš sakiau, tai yra ištekliai iš didžiųjų įmonių. Yra ir kitas dalykas. Reikia, turime tai ginti, kaip įmanoma, didesnį suderinimą. Ir pavyzdžiui, Europos Sąjungoje e, sukčiavimas, e, mokesčių vengimas tai mes kasmet prarandam didelį biudžeto dalį, tai keliolika procentų biudžeto. Ir vėlgi reikia stengtis išvengti, apmokestinti dar kartą piliečius. Reikia pagalvoti ir apie dar vieną dalyką. Mes esame pasaulyje vienintelis parlamentas, kur mes pasisakom dėl e, išlaidų ir niekad nekalbam apie pajamas. Ir čia valstybės narės kartu su taryba ir vieningai tai yra ratifikuoja kiekvienas e, parlamentas, e, nacionalinis parlamentas. Tai yra e, reikia turėti galius šitose dėrybose ir mes galėtume pritarti DFP, jeigu, tik jeigu, bus e, sutarta dėl nusavųjų išteklių. Ir dar e, naujieji nusavėjai ištekliai, pavyzdžiui, baudas, nežinau, ar tai žinote, tai gaunama iš konkurencijos politikos, bet vis tiek tai e, nėra tikros pajamos. Jos patenka į biudžetą kiekvieną, kiekvienais metais, o kitais metais jos grįžta vėl kiekvienai valstybei nariai ir priklausomai nuo jos e, įmokų ir tai remiasi jos indėlį, įmokomis arba indėliais. Tai yra nepriimtina, mes norim supaprastinimo, baigiu, viskas. Mes na, turėtume baigti su tais e, sugražinimais, kompensacijomis ir kompensacija ant kompensacijos ir taip pat dėl mūtų mokesčių. Na, aš manau, kad yra per daug valstybės narės m, ima 20 procentų iš, iš, iš, iš anksto, nors bet jos tikrai daugiau e, sumoka, bet aš manau, kad 10 procentų užtektų. Thank you, Mr. Fernandez. Dėkoju, ponė Fernandes. Dabar žodis Valerijai Ajar, kuri yra taip pat e, bendra pranešėja pranešimo dėl nuosavų išteklių de participer à ce panel. Dėkoju, džiugiuosi galėdama kalbėti šitoje, e, e, šitam posėdį. Matote, kad tai yra bendras, e, bendra, bendra sudėtinė dalis, tai yra Europos politikos sudėtinė dalis ir tai mums leidžia atsiliepti geriau į globalius iššūkius Na, jeigu pasižiūrėsime įvairius e, finansavimo aspektus, na, kiekvienas pasitarnauja bent jau vienam tikslui, dideliam politiniam tikslui. Ir 93-95 metais tai bendroji rinka, paskui e, pinigų politika e, iki šeštų, e, plėtra, 3.17, Lisabono strategija, o paskui nuolatinis e, tvarus augimas. Na, o manau, kad e, ateitie reikės kalbėti apie dvi strategijas. Mm, tai Europos saugumas ir ekologinis perėjimas. Na, iš esmės e, reikia užtikrinti suverenumą ir maisto, maisto saugumą. Yra specialios programos, tai leidžia mums, Europoms, peržiūrėti tvarką, na, kalbant apie klimato ir aplinkos apsaugą, tai vėlgi reikės užtikrinti, kad mūsų e, išlaidos būtų protingos ir tai svarbu ne vien tik tai per programas Life ar Brizon, bet taip pat reikėtų derinti išlaidos su Paryžiaus susitarimu. Na ir kaip sakė kolegos, na, e, ne vien tik tai išlaidos, bet ir pajamos yra svarbos ir reikia atsiliepti į pasaulinius iššūkius, na, pavyzdžiui, kurie paliečia ir Europą. Na, mes e, taip pat e, kuriame plastiko mokestį. Na, tai yra valstybės narės, kurias turės e, per, pervesti į Europos biudžetą 80 centimų arba centų arba eurą už kilogramą neperdirbtų plastiko atliekų. Na, tai bus nauji, nauji ištekliai, tai bus priemonė pagal komisijos plastikos strategiją ir tai padės apsaugoti mūsų okeanų, okeanus, vandeninus ir mūsų e, aplinką. Tai Europos Sąjunga dalyvauja šitai programai ir m, mm, taip pat e, e, CO2 išmetimo mokesčiai ir taip pat anglės dvideginio mechanizmas tai yra dviguba priemonė ir įgyvendinant, ir aš manau, kai jinai įsigalios 21 metų sausio mėnesį ir, e, arba 21 metais e, ir e, jos nebūtinai trečiosios šalis to laikysis, mm, bet jeigu jos nesilaikys, jos gyvens užtartame pasaulyje. Taip pat ir reikia užtikrinti, kad nebus perkeliamos įmonės, nes tai padės e, užtikrinti ES ateitį. Na, kitas dalykas ir suverenumas. Ir reikia mm, užtikrinti, apmokestinti, teisingai išmokestinti, apmokestinti tuos, kurie prisideda prie dėlės vidaus rinkos. Bet e, taip pat Europoje yra. E, indėlių kultūra, kuri yra naudinga visuomeniai. Ir e, čia taip pat reikėtų užtikrinti ir teisingumą, e, pusiausvyrą. Na, kalbėjau apie baudas ir taip toliau, bet e, vis dėlto Šarl Mišel pateikė praeisę savaitę biudžeto projektą. Na, aš aišku, kaip ir kolega Žose Manuel. Taip pat manau ir aš turiu pasakyti, kad taip einama teisinga kryptimi, bet tiesa yra tai, kad Šal Mišel tikrai atliko didžiulį darbą ir jie žino parlamento poziciją taip, o. E, na, bet vis dėlto reikia. M, E, žiūrėti į detalės ir kai ten pasigilinam labiau, kad reikėtų būti atsargesniems. Na ir buvo kalbama apie plastiką mokestį. Na taip, jau me, metų metus Europos parlamentas reikalauja naujų nu, nuo savo išteklių ir taip pat e, stengiasi išvengti e, kompensacijų ir susigražinimo, lėšų gražinimo. Kaip buvo penk, penktadienį pasiūlyta, tai buvo kalbama apie nusavosius išteklius, bet vis tiek kartu su, su lėšų skrašinimais arba kompensacijomis. Na ir mm, tikrai, ta, nors pati ta dvasia nuo savo išteklių eina teisinga kryptimi, bet vis tiek problema išlieka. O antras dalykas, aš esu Emanuelis sakėjai, kad e, yra bandomi įvesti naujieji e, nuosavieji resursai pagal BDP, nors yra dideli lūkesčiai, bet vis tiek nė, nėra pasiekiami tikslai. Reikėtų, kad valstybės narės rimtųsi rimtų įsipareigojimų pagal naująjį DP ir įvest naujosius nuosavosius išteklius. Na, tai yra būtina, nes nėra aiškiai pasakyta ir mums reikia naujos reformas po, per ateinančius dešimt metų. Na, tai tiek e, sustosiu čia ir aš manau, kad bus plėsmės ES biudžetą turėtų būti priemonė, kuri pastarnaus Europos suverenitetui. Yes, you are. Uh, thank you, Mrs. Taip, dėkoju, ponia Aja. E, mes ir toliau klausysimės prancūzų kalbos, dėl to, kad dabar suteiksiu žodį dviems parlamentarams iš Prancūzijos. Ponas Vincent Eble. Ne, atleiskite. Ne suteiksiu žodį ponui Jean-François Pin. Jis yra Prancūzijos Senato finansų komiteto atstovas. Prašau, e, ponia Žanai François Rapin. Rapin. Okay. <laughs> Teisingiau bus, jeigu ištarsit Rapan. E, Pone pirmininkė, ponės, ponės ir ponai, gerbiami kolegos, e, na, busimas biudžetas nustato e, ambicijas ir iššūkius iki 27 metų. Na, kartais kaltinama, kad ES yra inerti, turi inerciją, bet vis dėlto biudžetas turi užtikrinti vieningumą. Ir tai sunkiai užduotis. Na, mes kartais turim bendrą atsakomybę tam, kad rastume sprendimą ir nacionaliniai parlamentai tai taip pat e, turėtų išsakyti savo nuomonę. Ir kai vyko diskusijos, Prancūzijos senatas patvirtino daug europinių rezoliucijų, paskutinė buvo e, patvirtinta vasario 11, kuri patvirtino mūsų poziciją dėl e, busimosios DP. Ir Europos komisija pasiūlė biudžetą 21-27 metams tai yra 0,1 e, e, BNP e, iš biudžeto, na, tai sukelia didelį nuomonį skirtumą tarp ES politikų. Yra nustatyti nauji prioritetai, kaip, pažiūrėjau, tyrimai, saugumas, sienų kontrolė ir taip pat Erasmus. Ir Prancūzija pritarė, kad tie prioritetai būtų finansuojami Na, bet Europos komisija e, siūlė didelius biudžeto apkarpimus tai tradiciniai politikai, BŽVP ir sanglaudos politikai. Ir tai e, sumažins nuo, 10, nuo 15 iki 10 procentų. Prancūzija prieštarauja tiems biudžeto apkarpimams daugeliu kartų ir nuo pat e, darybų pradžios. Mes atsisakome, kad naujų politinių prioritėtų finansavimas, kaip pavyzdžiui, e, būtų nustatyti nauji prioritetai, tai yra sanglaudos politika, kad būtų e, kad, kad viskas turėtų būti pasakyta labai aiškiai ir e, Mm, buvo e, siūloma atsisakyti susigražinimų, pinigų susigražinimų ir jeigu e, tai bus e, nubraukta, na tai vis dėlto tai turėtų būti prioritetas, nes tai turėtų būti susijęs su nacionalinėmis įmokės, įmokomis. Suomija pasiūlė naują pasiūlymą praėjusiu metu gruodį, Tai labai geras pasiūlymas ir ten yra daug temų, kaip pavyzdžiui, e, yra fondai, gynybos fondas, kur yra siūloma sumažinti per pusę. Aš šiandien noriu Jums pasakyti, kad esu tvirtai įsitikinęs, kad mes ES politikoje privalome atsižvelgti į kiekvieną nacionalinį biudžetą, ypač tokiose strateginėse sritise kaip tyrimas ir inovacijos, taip pat ir gynyba. Iš tikrųjų, didžioji pridėtinė vertė yra tai, kad me, ką mes galim padaryti nacionaliniu lygmeniu, bet veiksmingai tai daryti ir veiksmingai finansuoti Europos lygmeniu. Pavyzdžiui, kosmoso politika. Mes visi e, žinome apie ES sėkmę Galileo projekte, Kopernikus projekte ir dabar mums tai suteikia autonomiją ir nepriklausomybę iš to srity. Bet e, biudžeto klausimus sunku išspręsti. E, pasitraukus e, Britanijai, kuri buvo viena iš didžiųjų donorių, mes prarandam apie 10 milijardų eurų resursų. Na, reikėtų ir atsižvelgti nacionalinius biudžetus. Na, pavyzdžiui, e, Prancūzija e, siūlo 7 e, milijardus eurų, na, bet, pavyzdžiui, iš gynybos 9 milijardai yra siūloma sumažinti 1,3 procentų. Na, Prancūzija patvirtino savo norą patvirtinti biudžetą, kuris bus ambicingesnis negu dabartinis, būtų užtikrinti nauji prioritetai, tačiau reikia likti realistams. Na ir paskutinėme e, sprendime Prancūzijos e, senatas e, apgailestavo, kad ir mažinamas lėšas konvergencijai ir konkurencingumui, bet reikia užtikrinti biudžeto e, stabilumą eurozonoje, dėl to nėra susitarta ir e, manome, kad yra vienas iš svarbiausių klausimų. Taip pat pasitraukus jungtiniai e, karalystė vėlgi iškils naujų sunkumų, taigi ir reikia atlikti introspekciją, tai, ką mes darome Europos Sąjungoje, ko mes tikimės ir reikia e, kalbėti apie pasitikėjimo lygį ateičiai. Uh, Dėkoju, ponė Rapan. Na ir paskutinis mūsų kalbėtojas yra ponas Andrei Benešik yra, jis yra Europos reikalų komiteto pirmininkas iš Čekijos parlamento. Prašau, ponė Benešik, žodis jums. Dėkoju už tai, kad suteikėte man žodį. Aš savo prezentaciją parengiau čekų kalbą, taigi kalbėsiu savo gimtają kalbą, jeigu jūs nieko prieš. Gerbiami kolegos, norėčiau pasakyti, kad, per, kad pastaraisiais metais E, Brexitas buvo dažniausiai kartojamas žodis įvairiuose posėdžiuose, kai mes kalbėjome apie įvairius iššūkius. Ir Brexitas, aišku, yra e, didžiulis iššūkis dėl to, kad e, ES praras 25 procentus e, savo karinių pajėgumų ir e, labai daug te, te, karinės technikos. Tačiau taip pat yra ir kitų. E, iššūkių, kurie yra išvardinti daugiametės finansinės programos pasiūlyme. Ir breksitas taip pat yra ir galimybė, galimybė modernizuoti Europos Sąjungą. Europos, e, Europos e, ir ta, tas modernizavimas nebus kažkoks e, E, savaime suprantamas tikslas. Mes turime e, tam pasitelkti daugiametę finansinę programą ir e, turime ne, tams, toms, tiems iššokiams skirti atitinkamų lėšų kad ES taptų svarbiu veikėjų pasaulyje. Pavyzdžiui, viena iš, vienas iš iššūkių yra skaitmeninimas ir, ir reiktų daugiau skirti lėšų tam. Taip pat jaunimui reiktų skirti daugiau lėšų. Tris kart padidinti lėšas prieglopščio politikai. Reikia didinti lėšas taip pat inovacijoms ir mo, moksliniams tyrimams. Ir taip pat ir em, saugumui išleisime daugiau. Tai yra tokios aiškios sritis, kuriuose e, naujovės yra neišvengiamos. Ir e, ypač mažiau išsivyščiusiom šalims tai reiškia daugiau. Pavyzdžiui, Čekijos e, Respublika anksčiau buvo viena iš dešimt labiausiai pažengusių pramoninių valstybių ir dabar mes turėtume sukurti atitinkamas struktūras dėl to, kad mes atsidūrėme tarsi tokioje e, takoskyroje. Mes turėtume tęsti čekišką tradiciją, kurti startuolius. E, tos valstybės, kurios sugebės mobilizuoti išlaidas inovacijoms, jos turės geras perspektyvas. Mes turime padaryti viską, kad mes dirbtume savo darbe e, orientuotumėmės į ateities rezultatus, bet turime nepamiršti ir tokių sričių, kaip pavyzdžiui, žemės ūkio politika, sanglaudos politika, nes šitos politikos turi taip pat ir e, ne tik ekonominę, bet ir politinę vertę. Todėl yra labai svarbu, kad e, Kroatija, kaip pirmininkaujanti valstybė, pasisako už E, balansą tarp tradicinių politikų ir e, naujų politikos sričių bei naujų iššūkių. E, saugumas ir ekonomikos klėstėjimas yra labai susiję dalykai E, ekonomikos augimas mums yra stabilumo garantas, tačiau kita vertus mums reikia bendros gynybos politikos, nes NATO nebegali užtikrinti gynybos, mums reikia e, taip pat bendradarbiavimo e, kovojant su krizėmis ir užtikrinant stabilumą mūsų aplinkoje. Tam mums reikia krizių valdymo. Europa turi dešimt civilinių būrių 10 e, tūkstančių civilių ir 330 tūkstančių e, karių yra dislokuoti e, artimuosiuose rytuose ir Afrikoje. Jungtinės tautos e, nuolat kartoja, kad pasitikė Europos krizių valdymo e, sistema. Mes e, Taigi, e, toje srityje veikia apie 1,5 e, milijono žmonių ir e, su tuo yra susiję atitinkami kaštai. Mes ir toliau turime užtikrinti stabilumą, nes mūsų pagalbos reikės e, kaimininėms valstybėms. Taip pat yra labai svarbu, kad mes palaikytume ir kitus, kurie palaiko, pasisako už saugumą, palaiko tą saugumą mes turėtume bendradarbiauti su Junktinė, Junktinėmis Amerikos valstijomis ir su NATO. Taip pat turime nepamiršti atgras, atgrasančių NATO priemonių. Pastaruoju metu 60 e, milijardų buvo tam skirta. Todėl mes esame svarbus NATO partneriai. Taip pat naujasis žalesis kursas, e, kurį pasirinko ES, yra labai svarbus. Europa nori tapti e, neutrale, neutraliu žemynu dėl klimato kaitos prasme. Todėl yra labai svarbu, kad mes e, investuotume į naujoves, į mokslinius tyrimus tai turėtų būti pagrindiniai mūsų prioritetai. Čekijos Respublika yra sparčiai besivystanti valstybė ir mums taip pat yra svarbu siekti e, ekologinių tikslų ir tai taip pat yra labai glaudžiai susiję su naujovėmis. E, norėdami siekti šių tikslų, mes turėtume pasaulinėme kontekste e, bendradarbiauti, veikti iš vien, nes jeigu mes tik vieni laikysimės griežtų kriterijų, tai visa gamyba bus perkelta į Kiniją o ten yra e, gaminama visai kitomis e, sąlygomis ir e, to, ekologinė situacija nuo to negerėja. Dėkuoju toliau. Ponas Domagoj Milosevič iš Kroatijos. Jums skiriamas dvi minutės. Prašau, dėkoju. Mes suvokiame, kad Europos fondai ir biudžetas yra labai e, svarbus valstybėms narėms, e, kai yra matoma E, kad yra ma, mažinamos sanglaudos lėšos, tai e, skatina piliečių nepasitikėjimą ir e, pasitarnauja euroskeptikams, e, taip pat ir tose šalise, kurios daugiausia moka į biudžetą. Mes turime prisidėti prie valstybių narių e, ekonomikos ir e, mes turime E, nepamiršti taip pat atitinkamų bendrovių ir įmonių, jos turėtų veikti ES. Taip pat turime nepamiršti tikrojo konvergencijos E, proceso dėl to, kad valstybių narių e, populiacija sensta ir mes turėtume e, skatinti jaunų žmonių švietimą, kad jie prisidėtų prie to, kad ES taptų kiek įmanoma konkurencingesnė. Taip pat turime nepamiršti socialinės ekonomikos ir ilgalaikių pasiekmių valstybėms narėms. Kalbant apie migracijos krizę, kuri darosi vis dramatiškesnė ir jinai ypač paliečia vakarų Balkanų šalis, mes turėtume turėtume čia veikti e, kažkaip gudriau, pažangiau ir greičiau. Taip pat turime nepamiršti ES e, pagrindinio ekonomiko, e, ekonomikos variklio, tai yra mažų ir vidutinių įmonių visose valstybėse narėse. Manau, kad Europos komisija turėtų e, labai stebėti, kaip lėšos yra paskirstomos privatiems fondams, kaip iš privačių, tos privačių investicijų lėšos, kaip jos pasiekia mažas ir vidutinės įmonės, kad ateityje mūsų mažos ir vidutinės įmonės taptų inovatyvesnės efektyviškesnės ir konkurencingesnės, taip pat ir pasaulinėme kontekste. Dėkoju uždėmesi. Uh, uh Dėkoju. Pone Annelin Bambelsat iš Belgijos, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu olandiškai. Aš irgi džiaugiuosi galėdama sėdėti kitoje pusėje. Aš dabar esu nacionalinio parlamento narė, o prieš tai dirbau Europos parlamente. Noriu pabrėžti, kad mums labai svarbu, kad nedidėtų nacionalinės įmokos. ES biudžetas sumažėjo dėl breksito ir ES turi kažkaip to laikytis. Muitų įmokos buvo minimos kaip lėšų šaltinis. Mums, Flandrijai, muitai yra labai svarbus kaip pajamos ir mes nesutinkome su tuo, kad jos reikėtų kad tai, kas lieka valstybei nariai iš muitų, būtų sumažinta iki 10 procentų vietoj dabar esančių 20. Trečias dalykas ES turėtų pasinaudoti dabartiniais pokyčiais tam, kad pakeistų tam tikrus savo mm, politikos tam tikras rytis ar instrumentus. Galima tą padaryti pereinant prie žaliojo kurso, galima tą padaryti ir gynybos rytyje. Žinoma, mes dar nepakankamai atsižvelgiami breksito poveikį įvairie, įvairioms politikos rytims. Aš manau, kad reikia priderinti ES finansavimą, prie ateities situacijos ir tai turėtų atsispindėti biudžete. Taip pat mes nemanome, kad yra prasminga išleisti 40 procentų ES biudžeto žemės ūkiui. Be jokios abejonės reikia remti ūkininkus. Tačiau dabar mes dažniausiai remiame ne ūkininkus, o didžiulės uh, žemės ūkio įmonės, kuriai tokia, fin, tokio finansavimo visai nereikia. Reikia numatyti kažkokias lubas žemės ūkio išlaidų finansavimui ir geriau finansuoti e, kažkokius tyrimus ir mokslą. Ačiū. Toliau kalbės Paulo Monic iš Portugalijos. Dėkuoju pirmininkė. Mano galva yra nepaprastai svarbu turėti strategiją prieš nustatant biudžetą. Glaudi Europa, Europa, kuri elgesi nuosekliai, negali atsisakyti savo sanglaudos tikslų. Kai kurioje regionai dabar yra tiesiog, e, tiesiog nepatenka į teisingo pereimo fondo veikimo sritį, tai neteisinga. Mes turime taip pat atsižvelgti į tai, kad ES finansavimo mažinimas ir valstybės narės kofinansavimo didinimas kai kuriems regionams bus labai sudėtingas. Tie regionai, kurie ir taip turi problemų, nepateks į ES lėšų veikimo sritį ir susidurs su dar didesnėmis problemomis. Taip pat aš manau, kad reikėtų pasižiūrėti atidžiau į tai, kas vyksta tyrimų ir mokslo srityje. Čia reikia suteikti galimybės smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų pereiti prie žaliojo kurso, prie skaitmeninio kurso, kad jos padėtų kurti Europos tyrimų erdvę ir pas, galėtų pasinaudoti didėjančiu ES vidaus rinkos potencialu taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad mums reikia strateginių pozicijų, tačiau tos strateginės pozicijos negali, smul, negali mažinti kitų politikų finansavimo, tai ir žemės ūkio, ir sanglaudos politikos, ir kitų politikos ryčių. Mes turime ieškoti kitų lėšų šaltinių ir nekvestionuoti pas, pasiteisinusių strategijų. Be to, ES ir toliau turi siekti pasaulinio veikėjo vaidmens, o tam irgi reikia tinkamo finansavimo. Dėkoju. Toliau ponas Levandovskis. Pirmas dalykas. ES biudžetas nėra didelis ir juo visų ES lygų neišgydysi. Tai yra tik tai 2,5 procentų visų Europoje išleidžiamų lėšų. Tačiau tai yra investicinis biudžetas. Uh, Ir tai labai svarbu. Antras dalykas. Mes diskutavome apie tai, kaip, atsiž... kaip galime atsakyti į pasaulinius iššūkius. Bet tai, kas įvyko penktadienį, net, tai neturi nieko bendro su globaliais iššūkiais, neturi nieko bendro ir su Europos vizija. Europos e, lyderiai elgesi labai pragmatiškai. Jie tiesiog skaičiuoja pinigus ir skaičiuoja politinę riziką, tikėdamiesi kuo didesnės naudos ir laukdami pirmininko Mišelio pasiūlymo. Kiekvienas tikisi būti biudžeto kovos lauko laimėtojas. Mes negalime laukti, negalime žiūrėti. Mes laukiame jau nuo 18 metų gegužės ir stebime, kas vyksta. Mes matome, kad prezidentas Mišelis artėja prie mokėtojų pozicijos, o ne prie parlamento pozicijos. Tai kas įvyko penktadienį ir šeštadienį, Mm, tai yra nepriimtina ir Europos parlamentui dabar teks labai didžiulis spaudimas e, ieškant sprendimo, nes laiko jau beveik nėra. Kaip buvo praeina, praeitą kartą? Parlamentas padidino biudžetą 7-13 metams, tai buvo 3,5 milijardo padidėjimas, tai nebuvo labai daug. Bet aš žinau, kad mes turėsim lab, didžiulio, didžiulį, patirti didžiulį spaudimą, nes naudos gavėjai laukia nepaprastų e, pinigų ir jie sustos, visas finansavimas ir taip toliau, bet mes turime laikytis tvirtos linijos ir galbūt stebuklas įvyks. Ačiū toliau, Massimo Karavalija iš Italijos, prašau. Dėkoju pirmininkė, kalbėsiu gimtają kalbą itališkai. Aš noriu užduoti ar iškelti tris labai svarbius klausimus. Kai turi per mažai pinigų, tai stengiasi sumažinti išlaidas. Tai yra pirmas dalykas. Ar jūs pasižiūrėjot, kaip jūs galite sumažinti išlaidas savo institucijose, ES organuose? Pavyzdžiui, ta antroji būstinė parlamente. Be to, kai iškyla krizė, tai sunkumai ištinka ir valstybės narės ir negalime iš jų reikalauti dar didesnių įmokų. Tai yra neteisinga. Na ir trečias dalykas - mokesčiai. Mokesčių rinkimas ES neturi tokių įgaliojimų ir tie plastiko mokesčiai mums kol kas atrodo nesuprantamas dalykas. Juk kalbam ne apie tokius, tik tai apie tą plastiką, kuris yra neperdirbtas. Mes jau Italijoje įsivedėm plastiko mokestį ir naudos iš to nebuvo. Pas mus buvo apmokestinta žaliava plastikui gaminti. Ir kuo tai baigėsi, gamyba sumažėjo dviems, beveik trimis procentais. Tai E, kadangi sumažin, sumažėjo gamyba, tai sumažėjo atitinkamai ir mokesčiai už tą gamybą. Tai kvaila. Kitas dalykas - supaprastinimas. Gal jūs galėtume, esate kada nors pagalvoję apie galimybę supaprastinti biudžeto procedūrą? Yra įmokos, ir galbūt parlamentas galėtų turėti savo biudžetą ir pats nuspręsti dėl politinių prioritetų. Ačiū. Toliau kalbės ponas Galus iš Čekijos. Dėkoju, pirmininkė. Aš irgi renkuosi kalbėti čekiškai. Čekijos pozicija yra tokia. Mūsų biudžetas turi būti subalansuotas, subalansuotas tiek tradiciniai politikai įgyvendinti, tiek naujos politikos kryptims finansuoti turi būti skirta lėšų. Ir mes negalime mažinti tradicinės politikos finansavimo sričių. Sanglaudos politikai turi būti pakankamai lėčių, lėšų lygiai kaip ir uh, bendrai žemės ūkio politikai. Mes turime taip pat pagerinti ir lėšų panaudojimo koeficientą bei sąlygas. Sanglaudai pritarintys norėtų, kad lėšų būtų mažiausiai tiek, kiek buvo lygi šiol. Ką rodo sanglaudos politikos įgyvendinimas? Gerėja santykiai, mažėja skirtumai tarp valstybių ir didėja konkurencingumas, o tai savaime didina e, investicijas. Jeigu finansavimas būtų mažinimas, tai būtų tikrai nepriimtina Čekijos Respublikai. Labai svarbu lėšas yra naudoti optimaliai. vis dėlto valstybės narės turi pačios nustatyti investicijų prioritetus ir galbūt būtų galima kai kada lėšas ir perkelti iš vieno fondo į kitą fondą, skirti daugiau lėšų sanglaudai ar žemės ūkio plėtrai, tiksliau žemės ūkio regionų plėtrai. Galima tikėtis, kad e, prasmės turi ir aukštutinių ribų nustatymas, bet reikėtų vadovautis ir Europos vidurkiais. ES biudžetas turi būti teisingas, turi būti skaidrus ir turi būti efektyvus. Ir neturėtų nukentėti mažiau išsivyščiusios valstybės. Dabar joms tenka tikrai nemaža našta, joms labai sunku uh, gauti lėšų kažkokios naujos politikos ryčių finansavimui. ir komisija turėtų būti tarpininkė, tam tikra arbitražo institucija siekiant tikslų. Dėkoju. Toliau, ponė Tylė. Merci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, jūs, e, kaip supratote, kai kurie kolegos jau pabrėžė tai, kad Prancūzijoje Europos vandenumo savoka yra labai svarbi. Ir kai žiūrime į biudžetą, kuris mums yra siūlomas, na, mes matome, kiek daug yra apkarpimų, sumažinimų. Ir tie karpimai biudžete, tai yra klausimai, kurie yra susijęs su mūsų suverenitetu, tai yra nepriimtina, kaip kalbama apie vieningą rinką, inovacijos skaitmeninimas, na, nepaisant e, visų kalbų apie paramą investicijoms ir e, būsimai e, ekonomikai vis dėlto tai palieka nepalieka mums veiksmų, rim, veiksmų laisvės. Na, pažiūrė, jeigu pažiūrėkime į BŽOP ir, pavyzdžiui, siūloma e, kiti dalykai, pavyzdžiui, siūlomas mažinimas išlaidas gynybai, bet vis dėlto tai yra prioritetai užtikrinant Europos suverenitetą, nes dabar yra dvi filosofijos, tai yra valstybės narės, kurios nori didinti biudžetą, e, kurios nenori didinti biudžetą, bet nori išlaikyti fiksuotą biudžetą ir prioritetas būtų na, išlaikyti šitą biudžetą ir kitos nori išlaikyti prioritetus ir žiūrėti, kaip visą tai finansuoti. Na, manau, kad reikia primti esminį sprendimą ir e, žiūrėti metodus, kaip būtų galima visą tai finansuoti, bet išlaikyti ryšį su valstybių narių biudžetais Ir manau, kad negalime e, asietai žiūrėti į sąjungos biudžetą ir valstybių narių biudžetus. Tikrai turėtų būti didesnis sulyginimas tarp jų. Dėkui. Ačiū. Pone Ana Bonfrisko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turėjau galimybę e, kalbėti šiame komitete daug kartų apie didelius nuogastavimus, kuriuos Europa turėtų e, turėti, kalbant apie geopolitinius įvykius aplink mus ir e, žiūrėti, kaip tai paveiks mūsų pagrindinę ūkinę veiklą ir mūsų biudžetą. Štai kodėl mes manome, kad bet koks sumažinimas e, BŽP finansavimui yra be galo pavojingas. Mes manome, kad netrukus tai taps jau nelaimė šauksmų ir visai planetai ir Europai. Aišku, ir biudžete mes turim rasti tinkamą pusiausvyrą su nusavaisiais ištekliais, nusavaisiais ištekliais, kuriuos ES galėtų e, surinkti iš naujų apmokestinimo formų. Mes esam prieš tai Na, ką mes norėtume padaryti šiandien, tai pasistengti pagalvoti apie tos klausimus, kurias jau iškėlė kolegos iš, pavyzdžiui, Čekijos parlamento, apie sanklaudą šioje Europos Sąjungoje, kuri daugelį sričių tiesiog mm, pralaimėjo. Na, aš žinau, ką kalbu, aš žinau, kiek Europa šiuo požiūriu prarado. Nesu įsitikinusi, kad yra kažkokia papildoma pridėtinė vertė ES biudžetui e, iš valstybių narių. Manau, kad Europa pasiekė savo ribas. Ir dabar ieško naujos ekonominės programos ir naujo, naujo biudžeto. Ir pagrindinis iššūkis prieš mus tai yra, reikia žiūrėti, ką daryti, kaip užtikrinti saugumą. Taigi mano klausimas, ką Europa darys ne švaistydama laiko e, dėl lėšų gynybos ryčiai. Tai yra pagrindinis e, euro, ekonominis ir saugumo svertas, ką padarys garantuodama e, Europos saug, piliečių saugumą. Dabar ponas Fernando Anastasio, Portugalija. Kalbėsiu portugališkai. Pone pirmininkė, mm, DPP dėrybos yra sunkios. Na, tikslas yra sureguliuoti problemą, kuri kyla iš Brexito. Tai yra 350 e, milijonų eurų. Na, tuo pačiu metu reikia rasti sprendimą, kuris leistų užtikrinti Europos tvarų, tvarę plėtrą. Tai yra didžiulis iššūkis, kurio susiduria Europos Sąjunga. Manau, kad čia reikia pasiekti sutarimą. Na ir iš esmės e, reikia pasakyti, kad e, sutarimo trūkumas būtų tikrai didelė politinė ir ūkio problema ir tai kenktų visoms mūsų programoms. Na, bet mes būkime optimistai. Manau, kad einama tinkama kryptimi ir aš manau, kad bus įmanoma surasti tokį tokį sutarimą, kur visiems bus naudinga. Europos parlamento socialistų grupė sakė, kad Lisabono sustarimas tai yra kompromisas ir šitas kompromisas galėtų pasižvelgti į e, visai specifinių klausimų. Mano nuomonė, nereikia mažinti pastangų ir siekti to, kas yra numatyta. Tai skirti dalį e, neto BNP, reikia, kad naujasis finansavimo projektas atitiktų ES poreikius ir kad mes e, skirtume investicijų mokslui, tyrimams, e, klimatui, skaitmeninimui. Na, DP turi užtikrinti, kad Europa išliktų konkurencinga ir užtikrintų sanglaudą. Mes privalome toliau e, tęsti Europos e, kūrybą ir atsižvelgti į e, iššūkius ir kurie palies mus visus. Dėkuoju, ponas Andrė. Pone pirmininkė, dėkoju. Aš prisimenu e, tokį įvaizdį, kurį jūs paminėjote pradžioje, kad mes negalime Šventojo Petro nurenkti, o siekdami aprengti kitą žmogų arba kitą šventąjį. Aš galiu e, jums pritarti, bet galiu pasakyti, kad Šventajam Petrui galime tiesiog susiaurinti jo marškinius, kad padėtume kitiems žmonėms, kad būtų daugiau lėšų e, ir kad tos lėšos būtų efektyviai naudojamos, tam reikia e, politinės valios mes kalbame apie, apie 280 milijardų eurų ir e, tai yra daugiau nei vienų metų ES biudžetas. Taigi tokia yra spraga, kuri liko po, po breksito. Ir aišku, logiška, kad mes ieškame, ieškame kaip užpildyti tą spragą e, ir bandome kažkur mažinti lėšas. E, mes išgirdome įvairias politikos e, sritis, kuriuose reiktų daugiau lėšų, pavyzdžiui, žalesis kursas, bet su tuo yra susiję labai daug klausimų. Vienas milijardas eurų e, padalintas e, per dešimt metų ir tai yra dešimt metų kuomet kasmet reiktų 10 milijardų eurų investuoti. Tik iš kur mes gausime e, E, kiek, iš kur mes gausime tos lėšų. Jeigu imsime 0,1 procentų, tai gausime tik tai 4 milijardus. Taigi e, mums reikia nacionalinių biudžetų, kad galėtume finansuoti Europos biudžetą. E, ponas Markeš sakė, kad mums reikia nepamiršti, kad e, mums reikia susigražinti piliečių pasitikėjimą. Tačiau mes matome, kad Europos biudžetas vis tik tai padaro didžiulį deficitą nacionaliniuose biudžetuose. Todėl manau, kad mes turime siekti e, efektyvumo e, ir e, tam yra daug pavyzdžių ir manau, kad mums reikia siekti vieno procento bendrų nacionalinių pajamų. Tai yra, aišku, sunkus kelias, bet e, paprasto sprendimo nėra. Mums reikia taip pat pagalvoti apie nuosavų išteklių sistemą. Man svarbus e, čia atrodo e, teisės viršenybės principas, kaip reikia skirstyti lėšas. Aišku, yra ir kitų aspektų. Tiesiog jau mano laikas baigėsi, bet aš norėjau pakomentuoti jūsų tą vaizdą su nurenktų šventuoju Petru. Gracias, presidente. Hablo en, hablo en español, castellano, con acento extremeño. Dėkoju. E, aš kalbėsiu ispaniškai. Ir e, ispaniškai su ekstremadūros e, akcentu. Mes e, neturėtume e, daryti taip, kad e, sudarydami biudžetą, kad e, kažkas nukentėtų, nes pavyzdžiui, Ekstramaduroje šiandien e, protestuoja tūkstančiai ūkininkų, nes jie nori gauti tinkamas kainas už savo produkciją rinkoje. Jie nori išsaugoti savo įmonės ir jų reikalavimai yra tikrai teisėti. Jie nori e, būti patys atsakingi už savo ateitį. Mes turėtume juos paremti. Tai yra politinės valios klausimas, bet taip pat ir strateginis klausimas. Mums reikia kažkokio veiksmų plano ir atskirų planų, atskirų programų atskiroms valstybėms narėms. Neturime nieko pamiršti. Turime turime pasirūpinti, kad žmonės, kurie e, daro viską, kad e, dirbtų žemę, neturėtų būti kažkaip apleisti ar pamiršti, nes kitaip ištuštės kaimai. E, E, o biudžetas yra labai svarbus, svarbi priemonė, todėl čia reikia ieš, žiūrėti, kokie yra prioritetai ir svarstyti, kokios galėtų būti galimybės. Mums reikia e, solidaus augimo, e, bet ir turime siekti to augimo. augimo. Mums reikia daugiau technologijų, daugiau naujovių, tačiau turime nepamiršti ir atskirų asmenų ir jų lūkesčių. Ispanai E, per pastaruosius Europos parlamento rinkimus priėmė sprendimą už Europą. E, ir manau, kad mes dabar turėtume atliepti piliečių lūkesčius. Mes turėtume e, sugražinti piliečių pasitikėjimą ES ir, ir tai mums padėtų padaryti šitas biudžetas. Nepamirškime tūkstančių Ispanijos ūkininkų. Dėkoju toliau ponas Bogdan Zončia. Uh, be, uh... E, dėkoju, aš kalbėsiu lenkiškai. Kanalą. 18 kanalas. E, na, man ES yra racionalus projektas ir būtent tokį projektą mes remiame kaip EKR. Na, nors žinau, kad ir matau, kad yra, na, tam tikros problematiškos situacijos ES funkcionavime. Na, gerbėmieji, Reikia, na, turiu pasakyti, tą Europos projektą reikia nuolat analizuoti. Statici, statistikos e, išlaidų ekonomikos požiūrių, na, daug galim pasakyti, tiesą, tikrą tiesą didiesiems mokėtojams ir didiesiems naudoms gavėjams. Jau kažkas e, moka 16 milijardų ir sako, kad yra didysis, didysis donoras, bet žinoma, kad ga, naudojasi bendrą rinką ir gauna šios 200 milijardų kasmet, tai reikia dėl to pagalvoti. Tai yra pirmas mitas, kur reikia išsklaidyti arba išsamei išanalizuoti ir parodyti teisybę. O kitas dalykas, na klausimas, jeigu nori labai daug apimti problemų ir tai matau, tai, tai aš daug apkabinsiu, bet silpnai suspausiu. Taigi statom, iškeliam naujus tikslus, naujus iššūkis, o paskui čia kyla, kyla sunkumų. Šiandien visi labai gražiai e, kalba, aš vis irgi pritariu apie tą e, žalėjį kursą, apie klimato kaitą. Taip, nori visi švaraus oro, švaraus vandens, dirbos, e, erdvės ir taip toliau. Na, bet tuo pačiu metu vyksta dalykai, kurie taip pat reikalauja papildomų analizių. Aš turiu naują dokumentą prieš save, mobilumo paketas, kuris robo, rodo labai aiškiai, kad jeigu tai bus įgyvendinta, tai gerbėmieji kiek tūkstančių. E, tuščių e, sunkvežimių grįž į savo gimtasią šalis ir tie tušti sunkvežimiai e, išleis, išmes milijonus tonų CO2. Ir tos vežėjų firmos kreipsis į ES pagalbos e, likviduojant CO2 ir dotacijų transportų. Tai yra tokių nonsensų, non, nonsensų tų nesąmonių ir su tokiam nesąmonėm mes turim kariauti. Ačiū. Ponas Angelas Vocis, Kipras. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu graikiškai. Norėčiau iš karto atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad specialioji vadovų taryba, kuri įvyks po kelių dienų Briuselėje ir kuri turėtų susitarti dėl daugiametės finansinės programos, kad, e, kad būtų tesiami e, atitinkami projektai. E, Ir manau, kad mums reikia tos daugiametinės finansinės programos, kad galėtume tęsti ambicingus ES tikslus, ypač susijusius su skaitmeninimu, e, su ekologiniais iššūkiais. Ir mes turime taip pat nepamiršti tokių iššūkių kaip demografinė, demografinė e, kaita, demografinės problemos, taip pat turime sukurti e, patikimą, socia, patikimą socialinę sistemą ir e, pensijų sistemą, taip pat kurti naujas darbo vietas. Ir e, taip pat e, praktinių solidarumų e, grindžiamą migracijos politiką e, kurti. Taip pat turime nepamiršti, kad reikia užkirsti kelią įvairioms išorinėms ir vidinėms e, grėsmėms bei terorizmui. Taigi mes. E, visi šitie tikslai turėtų būti suderinti su e, tvariais e, jungtinių tautų tikslais ir Paryžiaus e, kovos su klimato kaita įsipareigojimu įgyvendinimu. E, Taip pat mes turime e, nepamiršti gyvenimo kokybės ES piliečių ir ES institucijos turėtų susigražinti piliečių pasitikėjimą. Kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, jinai turėtų e, e, būti prioritetinė politika e, daugiametinėje finansinėje e, programoje, kad būtų galima kovoti su regionų neligumais ir užtikrinti e, socialinę dimensiją. Skirtumai tarp valstybių narių taip pat yra svarbus, kai nuo, formuojant biudžetą. Toliau ponas Alvaro Almeda iš Portugalijos. Dėkoju ponė pirmininkė, mes girdėjome daug pasisakymų. Mes turime e, siekti sanglaudos politikos, nepamiršti kitų tradicinių politikos ryčių, atrasti lėšų naujoms politikos kryptims ir aišku, mums reikia didesnio biudžeto. Aš palaikau e, tuos, kurie apie tai kalbėjo, taip pat pritariu susirūpinimam susirūpinimui, e, kuris buvo išsakytas, kad tai galėtų reikšti didesnius mokesčius ES piliečiams, bet e, to mes nenorime, nes yra labai sunku pasakyti piliečiams, kad jūs turėsite daugiau mokėti mokesčių dėl ES, nes tada jie atmes ES projektą. Man atrodo, kad mums nereikia e, didinti mokesčių siekiant didesnio ES biudžeto. Nepamirškime, kad šitos naujos politikos sritis yra skirtos tam, kad mes kovotume su naujais e, pasauliniais iššūkiais. Ir e, mes turime pasirinkti, kaip mes kovosime su tais iššūkiais tiek nacionalinėme, tiek Europos lygmenyje. Ir e, mes turime pasirinkti, ar mums reikia 27 nacionalinių žaliųjų kursų ar vieno e, europinio žaliojo kurso, ar 27 e, prieglopščio politikų ar vienos europinės prieglopščio politikos. Ir aišku, pasirinkimas yra aiškus, nes europinis pasirinkimas ir europinė politika yra žymiai veiksmingesnė siekiant tokių tikslų, tikslų negu atskiros nacionalinės politikos. Ir reikia pasakyti, kad mes e, ne. ne e, nedidiname išlaidų, e, bet mes tiesiog transformuojame e, tas išlaidas ir e, todėl ne, ne viską mes kursime per nacionalinį biudžetą. Mes tiesiog turėtume sumažinti nacionalinių biudžetų išlaidas. Ir tai todėl didesnis biudžetas nebūtinai reiškia didesnius mokesčius. Dėkoju toliau Kristianas, ponas Kristianas Petri iš Vokietijos. Sorry. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dėkoju, pirmininkė. Vokietijos koalicinėje sutartyje, kurią pasirašė dabartinė vyriausybė, yra numatyta didesnės išlaidos Brexitas ir kiti dalykai reiškia, kad mes padidinsime savo įnašą nuo 30 iki 50 milijardų. Ir tai taip pat sakoma, kad yra nepakankama, reikia daugiau. Na, žinoma, mes, bus, bus žmonių, kurie sakys, kad jau pakanka, O Europos politikai sakys, kad reikia daugiau, reikia sanglaudai, reikia žemės ūkiui, reikia švietimui, saugumui, gynybai ir kitoms politikos rytims, kurias mes norime stiprinti ir gerinti ir bandysime tai padaryti mažesnėmis lėšomis. Labai sudėtinga tą padaryti. Reikia pagalvoti apie sene, sinergijas. Galbūt galima įsivaizduoti, kad kažkur ES politika galėtų iš tikrųjų palengvinti nacionalinės politikos ir nacionalinių institucijų darbą. Reikia kalbėti apie detalės, bet matyti visą vaizdą. Jeigu kalbam apie sanglaudą, tai negalim praleisti arba išleisti iš akių žemės ūkio, lygiai taip pat ir atvirkščiai reikia sudėti akcentus. Tai, ką pasiūlė ponas Mišelis, yra neblogas žingsnis, bet tai ne paskutinis žingsnis ir tikrai ne paskutinis šių diskusijų etapas. Aš manau, kad dar yra laiko susitarti dėl pakankamo finansavimo. Man keista, kad nuo savų lėšų klausimas taip smarkiai diskutuojamas, bet nekalbama konkrečiai. Yra vienas kitas neblogas pasiūlymas, uh, bet aš nesuprantu, ar tai diskusija, kuri vyksta tik tai gal, galvojant apie ateitį, apie kitą finansinę perspektyvą, kai sakoma, kad, a, puikiai idėja, bet mes dabar nieko nedarysim, dabar turim greit susitarti dėl finansavimo. Ar čia kalbam apie idėjas, kurios iš tikrųjų turi realaus pagrindo būtų, būti įgyvendinamos. Ir paskutinis man rūpintis klausimas yra Europos centrinio banko vaidmuo, superkant e, obligacijas ir tokiu būdu mažinant palūkanas. Galbūt eur, pats Europos centrinis bankas galėtų pats būti ES politikos finansuotojas. Kodėl jisai yra iš šitų diskusijų visiškai išbrauktas? Ačiū. Ir jums sako pirmininkas, dabar ponas Kostniak. Po polsku. Dėkuoju, aš norėčiau kalbėti lenkiškai. Na, mes šiandien diskutuojame apie ES biudžetą ir 21-27 metams. Na, visą laiką e, kreipiam dėmesį į du pagrindinius klausimus. Iš vienos pusės, tai kas bus, kokia ta skilė bus po breksito, o kitas dalykas, kaip reikia riboti e, išlaidas e, tam tikroms politikos rytims, bet šito e, pokalbio metu nuskambėjo teiginys ir buvo toks, kad reikėtų galvoti apie tai, kaip mažėja pajamos Europos Sąjungos biudžeto. Ir man atrodo, kad jeigu mes išbrauksim kažkokias ypatingas konkrečias politikos rytis arba apribosime, tai e, tiesiog e, sustiprės vidiniai ryšiai Europos Sąjungoje ir atsiras neigiami reiškiniai mes tikriausiai dėl, visi dėl to sutinkame, bet reikėtų pažiūrėti į pajamų elementus ir atkreipti dėmesį į tai, kad labai daug kur mūsų valstybėse narėse yra panašios problemas ir mokesčių sistemoje. E, tai yra e, trūkumai atsirandantis dėl tų spragų ir reikėtų galbūt pradėti rimtą diskusiją, kaip pakeisti pajamų e, yra mokesčių sistema ir kaip užtikrinti, kad atsirastų daugiau pinigų e, ES biudžete. Aš nesakau, kad čia išspręs visas problemas, bet manau, kad reikėtų pritaikyti mūsų e, mąstymo būdą ir nekalbėti vien tik tai apie tuos elementus, kad reikėtų išpraukti kai kurias politikos rytis. E, taip pat išlaidos klimato politikai, transporto transformacijai, tai yra daugelio valstybių narių problema, tai nėra vien tik tai vienos valstybės problema. Ir atrodo, kad na, neįmanoma atsisėti nuo e, gynybos politikos ir palikti e, visą tai ant NATO pečių, nes būtų naivu manyti, kad kažkas kitas galvos apie mums esminius dalykus. Panašiai ir žemės ūkės rytyje. Žemės ūkis tai tiesiog yra e, esmė ir manau, kad maisto e, saugumas ES tai turėtų būti, na, aprūpinimas maistų turėtų būti rimtas klausimas. Dėkui. Dėkoju, toliau kalbės ponas Jean-Claude Mikalev iš Maltos. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Išklausiau labai daug labai įdomių pasisakymų dėl biudžeto šiame komitete. Labai svarbus, man atrodo, saugumo klausimas. Ir Čia man kelia nerima daug pasisakymų. Yra labai daug skirtumų, bet vieną dalyką pabrėžia kai kurie e, visi kalbėtojai ir visi tą mato. Kiekvienas stengiasi gauti iš ES kažką savo, kažkokios naudos. Bet kaip mes pasirūpinsime tuo, kas yra bendra, kas yra mūsų visų. Dabar Europos Sąjunga bando prisitaikyti prie visų poreikių, kad tiktų visiems, nori įtikti visoms šalims, bet tai vargu ar įmanoma. Reikia ieškoti kitokių sprendimo būdų. Reikia daugiau socialinių priemonių, daugiau investicijų į ekonominės priemonės ir gal, daugiau galvojimo apie sanglaudą. Šalis turi turėti galimybę vystytis savo keliu, individualiu keliu, bet neapleisdamos ES politikos. Iš įvairių pasisakymų supratau, kad ne, Europos mentalitetas nėra savaime suprantamas dalykas visiems ir jis nėra vienodas, nors mes visi kalbame ES vardu. Visi kalbam apie klimato kaitą, bet ne visi norim rūpintis, kaip tą kaitą sumažinti, ne visi norime rūpinti savo aplinką, o rūpindamėsi aplinką nenorime ar norime kartais pamiršti socialinius reikalus. Visi sutinka, kad reikia kovoti su organizuotu nusikalstamumu, Bet kaip tą padaryti, taikant mūsų biudžetą? Taip pat per bendrą biudžetą mes galime kovoti ir su nelegalia migracija, ir su organizuotu krimin... nusikalstamumu daug efektyviau negu kad atskirai kiekviena šalis. Mes turime neapsiriboti nacionaliniais interesais, turime sukurti tokį biudžetą, kuris stiprintų kiekvieną žmogų, kuris stiprintų pačią Europą, o ne atvirkščiai. Taip, tai buvo mūsų diskusijų pabaiga, nes daugiau niekas neprašė žodžio. Na, o aš dabar paprašysiu mūsų pirmininko, pono Matalian, kad jis apibendrintų diskusiją. Aš Ačiū pirmininkė, pasistengsiu tą padaryti labai greitai ir kalbėsiu kroatiškai. Dėkoju Jums už labai įdomią diskusiją ir ačiū už puikiai surinktą tarp parlamentinę susitikimų savaitę Europos parlamente. Šios dienos diskusija buvo labai gyvybinga, labai konstruktyvi. Mes išgirdom labai daug skirtingų pozicijų, skirtingų, bet stiprių, ryškių argumentų ir nuomonių, kurios labai išsiskyrė, bet ta diskusijų įvairovė ir yra tai, ko mes siekiame Europos Sąjungoje, nes mes esame tokia sąjunga, kurioje galima išsakyti nuomonės. Europos komisijos gairės ir pasiūlymas dėl biudžeto bei mūsų tikslai, kurie yra numatyti, turi būti mūsų, mūsų kelrodė žvaigždė. Reikia investicijų, reikia priderinti biudžetą prie naujų iššūkių. Bet visa tai, ką mes numatysime, turi atsispirti nuo mūsų bendrų prioritetų. Šios dienos diskusija ypač išryškino dvi temas. Viena vertus yra tos senosios politikos sritys, iš kitos pusės atsiranda naujos politikos sritys. Tai yra ir tarp jų yra ir žalesis kursas. Mano šalyje maždaug 20 procentų vidaus produkto atsiranda iš turizmo. Todėl biologinės įvairovės bei aplinkos saugojimas mums yra labai svarbus. Naturalios buveinės, natūrali gamta, nepažeista gamta yra vertingiausias mūsų išteklius ir mes labai stengsimės, kad e, galima būtų tą nepaliestą gamtą ir išlaikyti. Kitas mums labai svarbus objektas yra sienų apsauga, nes mes turime nepaprastai ilgą išorinę ES sieną. Ir čia mums ES pagalba yra labai svarbi. Krizės mus ištinka tiesiog mūsų šalyje susijusios su ta siena. Dar viena svarbi tema - skaitmeninė mūsų visuomenės transformacija. Čia nebejotinai reikia daug daugiau investicijų į e, technologijas. Ir tai nėra kažkokia ateities tema, tai yra šios dienos, tai yra visiškai dabarties tema. Be technologijų, be tyrimų mes neturėsim nei augimo, nei konkurencingumo. Taip vadinamos naujosios politikos iš tikrųjų yra mūsų mm, ateities pagrindas. Ir piliečiai būtent to iš mūsų ir tikisi, kad mes ją skatinsime. Kita vertus, mes turime suvokti, kad ES pagrindas turi būti tvirtas ir solidus. Jeigu jis nebus toks, tai mes ant silpno pagrindo nepastatysime nieko. Tai reiškia, kad mes turim stiprinti regionus ir turime tęsti tas ir stiprinti tas politikos rytis, kurios lygi šiol pasiteisino ir buvo sėkmingos. Piliečiai, žmonės pasinaudojo ir sanglaudos politikos, ir žemės ūkio politikos lėšomis ir tai turėjo tiesioginės naudos žmonėms. Todėl ES fondai yra iš tikrųjų tie instrumentai, kurie yra geriausiai atpažįstami valstybėse narėse, kuriuos žmonės žino ir sieja su ES, taigi mes negalime jų tiesiog apleisti. Ir tas balansas tarp senųjų ir tradicinių ir naujųjų politikos sričių e, yra svarbus, bet nepamiršti reikia to, kad biudžetas turi būti visų pirma efektyvus. Efektyvus tai reiškia, kad mes turime nustatyti, politikos, kokias politikos rytis mes finansuosime visų pirma. Ir tą darydami turime elgtis labai atsakingai. Turime dirbti greitai, kad biudžetas būtų priimtas laiku, kad programa būtų patvirtinta laiku. Ir Aš tikiuosi pažangos. Stebuklų nesitikiu, nors kartais gal ir verta jais tikėti, bet tikiuosi intensyvių dėrybų kaip kroatas e, ir viliuosi ir toliau bendradarbiauti intensyviai su Europos parlamentu. Gerbiami kolegos, gerbiamos kolegės ir pirmininkė, baigsiu pranešdamas, kad Europos parlamento savaitė baigsis uh, vakarienę, kuri prasidės 19.15 Europos istorijos namuose. Mes būsime į juos nuvesti ir norėčiau paprašyti jūsų pasimti visus savo daiktus einant į tą prieimimą. Dėkoju visiems už dalyvavimą diskusijoje ir baigiame mūsų konferenciją. Visiems ačiū ir gero vakaro.